Tai bus tarybos ir komisijos pareiškimai dėl Europos kovos su organizuotų nusikalstamų ir korupcija priemonė. Pirmiausia, tarybos vardu kalbės ministrė Kalnina Lukaševica. Žodis jums. Pirmininkė, Gerbėjim parlamento narį, ačiū už galimybę kalbėti organizuotų nusikalstamumo ir korupcijos klausimų. Mūsų prievalia užtikrinti piliečiams uh, saugumo, teisingumo ir laisvės e, erdvę, kovojant su e, e, sunkiais nusikaltimais, organizuotų nusikalstamumu, korupcija. Turime mobilizuoti visas turimas priemonės šiam tikslui, turime sujungti pastangas, kad galėtumėm kompleksiškai kovoti su nusikaltimumu. 13 metais buvo atliktas vertinimas 3600 organizuotų nusikalstamų grupuočių veikia ES remintis šiuo tyrimu. Nusikalstamos grupuotės vis lankstesnės, įvairina savo veiklą, stiprėja jų ryšiai su e, kitom nusikalstamumo rušim, kaip pavyzdžiui, priekyba e, narkotikais, priekyba žmonėmis, uh, arba technologijų išnaudojimas nusikalstamais tikslais. Iš nusikalstamos veiklos gaunamos didžiulės e, pajamos ir tai įsilieja į teisėtą ekonomiką. Tokiu būdu nusikalstamos grupuotės vis labiau gali daryti įtakos teisėtų rinkų kūrimui ir netgi instituciniai ir politiniai procesai visoje Europos Sąjungoje. Uh, įtraukiami į korupcinę veiklą. Taryba nuolat dalyvavo e, keliant įvairias iniciatyvas skirtas kovai su organizuotų nusikalstamų ir korupcija ir visuomet laikė tai labai dideliu politiniu prioritetu. Gerbėmieji, Pagrindinė priemonė ES politikos ciklas, patvirtintas 2010 metais, ciklas užtikrina kad e, būtų operatyviai reaguojama į sunkius e, nusikaltimus, organizuotą nusikalstamumą, optimizuojant bendradarbiavimą tarp e, valstybių narių, teisėsaugos institucijų, ES agentūrų ir kitų atitinkamų partnerių. Ir Šiame kontekste taryba susitarė dėl įvairių operatyvinių veiksmų. Uh, E, tarp kita ko e, siekiant kovoti ir su kibernetiniu nusikalstamumu, tai e, dėl to buvo apsispręsta, kad tai yra ES kovos nusikalstamumu prioritetas, nelegali priekyba. Bet prekyba, nelegali prekyba, prekyba kultūrinėm vertybė vardytos tarybos kaip sritis, kuriuoms reikia skirti dėmesio. Toks nusikastamumas glaudžiai stebimas Europolo. Mm, tikimasi, kad e, jos e, pateiks e, tarybai tarpinę rimtų grėsmių vertinimą. Tai bus padaryta 15 metų kovo pabaigoje. Taryba teikia labai didelės reikšmės ES kovos su korupcijoje ataskaitai. Pirmą kartą tą ataskaitą komisija, komisija paskelbė 14 metų vasario 3. Tai vertinga priemonė, kad būtų galima konsoliduoti kovos su korupcija priemonės, e, kad būtų galima dėkti aukštus kovos su korupcija standartus visoje ES remiantis kompleksiniu požiūriu. Manome, kad e, tai suteiks tolesnių paskatų valstybėm narėm ratifikuoti ir veiksmingai gyvendinti galiojančius kovos su korupcija instrumentus. turto išieškojimas yra pripažintas kaip neatsiejama um, dalis kovos su sunkiais nusikaltimais tarp valstybinių lygmenių. Uh, nusikalstamos grupuotės gali sukaupti didžiulės pajamas, didžiulį pelną iš uh, nelegalios veiklos vairiose rinkose ir yra pripaž, pripažįstama, kad uh, nusikalstamų grupuočio finansinių srautų blok, blokavimas yra veiksmingas būdas sustabdyti nusikaltimą veiklą. Ehm, nusikaltimų Pelno iš nusikaltimų konfes, konfiskavimų skirta priemonė patvirtinta 13 e, metais taryba suteikia platesnių galimybių konfiskuoti pelną gautą iš nusikalstamos veiklos. Tais e, atvejais, e, kai neįmanoma nubausti vien dėl to, kad e, nusikaltęs e, asmuo susirgo arba paspruko nuo teisingumo. Taip pat yra numatyta sustiprinta e, sistema, sustiprinti įgaliojimai konfiskuoti pelną iš trečiųjų šalių. Ir ši priemonė yra akivaizdus žingsnis į priekį, siekiant užtikrinti, kad nusikalteliai nebe turėtų galimybės e, naudotis e, turtu e, gautu iš tam tikrų tipų nusikalstamų veikų. Ir tai prisideda prie to, kad yra stiprinamas atsakas į sunkių formų nusikaltimus. Prieš patvirtinant šitą instrumentą vyko dėrybos ir taryba ir parlamentas mane, kad šioje srityje galima nuveikti daugiau. Siekiant e, to kartu e, su direktyva buvo patvirtintos dvi deklaracijos, e, kuriuose tai, Europos komisija raginama svarstybė galimybę pateikti naujus pasiūlymus šio klausimo taryba. Laukia komisijos iniciatyvų šioje srityje. Ir pabaigai leiskite trumpai pakomentuoti vidaus saugumo strategiją. Tai pirmininkaujančiai valstybei bus svarbus prioritetas, nes mes norime laikytis termino nustatyto mm, vadovų tarybos, kuri e, paragino peržiūrėti vidaus saugumo e, strategiją iki 15 metų vidurio. Pernai gruodį taryba patvirtino išvadas. Jose išdėstė tai, ką taryba mano apie bendrą struktūrą, išdėstyti keli bendri principai, atnaujintos ES vidaus saugumo strategijos ir vienas iš tų kertinių principų yra toks. Atnaujinta vidaus saugumo strategija turėtų įvardyti pagrindinės e, grėsmės ir iššūkius ateinančiam metam vidaus saugumo srityje. Taryba mano, kad e, sunkus nusikaltimai ir organizuotas nusikalstamumas visom jo formom Mm, yra viena iš tokių grėsmių. Dėkui. Bardzo dziękuję pani e, minister. Ačiū gerbama ministrė už tai, kad pasisakėte tarybos vardu. O dabar aš sveikinu komisijos narį Dimitri Avramopulos dar kartą ir paprašysiu jį pasisakyti Europos komisijos vardu. Prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiami Europos parlamento nariai, dėkuoju už tai, kad man suteikėte galimybę pristatyti komisijos politiką ir veiksmus, kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija ES mastu. Rezoliucija dėl vidaus saugumo strategijos atnaujinimo, kurią patvirtino e, gruodžio 3 dieną šis parlamentas, aiškiai nubrėžė pagrindinius prioritetus, ties kuriais mes bendrai sutelksime savo pajėgas. Užkertant kelią ir mm, organizuotamės nusikalstamumui ir korupcijai ir kovojant su šiais reiškiniais, tai leis, sukur, leis sukurs, sukurti saugesnę ir patikvesnę aplinką Europos piliečiams ir verslui kovojimas su organizuotų nusikaltimo ir infiltracija į legalią ekonomiką turėtų užtikrinti ekonomikos augimą. Ypač tai pasakytina apie kovą su korupcija. Europos piliečiams rūpi korupcijos mastas ir Eurobarometro apklausa 2014 metais parodė, kad daugiau nei pusė Europos piliečių pasakė, kad korupcija jų valstybėje narėje per pastarosius metus išaugo. Keturi iš dešimtie, keturios iš dešimties Europos įmonių mano, kad korupcija yra kliūtis vykdyti verslą vidaus rinkoje. Korupcijos prevencija ir integralumo skatinimas yra labai teisėtas klausimas Europos darbo atvarkėje. Pernai buvo parengtas Pirmasis antikorupcinis e, raportas, ataskaita, kuri parodė, jog korupcija daro neigiamą poveikį visoms valstybėms narėms. Ataskaita nustatytos sritis, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio. Yra svarbu bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, bendradarbiauti tarp ES institucijų ir taip pat su tarptautinėmis organizacijomis. Kaip jūs žinote, kita ataskaita bus parengta 2016 metais. Buvo raginama į antrąją ataskaitą įtraukti objektyvę ir nepriklausomą vertinimo sistemą, ver, visų Europos institucijų vertinimą. Komisija, kaip žinote, ėmėsi priemonių didinti skaidrumą komisijos viduje ir imtis priemonių korupcijos prevencijai. Dabar perėsiu prie organizuoto nusikalstamumo. Šios grėsmės rimtumas atsispindė Europolo ataskaitose ir vertinimuose. Yra įvertinta, jog 3600 organizuotų nusikalstamų grupuočių dalyvauja įvairiuose nusikaltimuose ES mastu, įskaitant ir ekonominius nusikaltimus. Korupcija, pinigų plovimas, kibernetiniai nusikaltimai, aplinkosauginiai nusikaltimai. E, tų grupuočių investicijos taip pat yra tarp valstybinio pobūdžio, tai leidžia organizuotojų nusikalstamų infiltruotis į legalią ekonomiką ES lygių ir už jos ribų būtina įgyventinti 2008 metų pagrindų sprendimą dėl kovos su organizuotu nusikaltimu. Ir šiais metais komisija pateiks įgyvendinimo ataskaitą šio klausimu. Direktyva, kuri buvo patvirtinta pernai dėl turto išaldimo ir konfiskavimo, yra labai reikšmingas žingsnis į priekį. Galiausiai nesnai primtas susitarimas dėl ketvirtos kovos su pinigų plovimu direktyvos leis nustatyti e, naudos iš nusikalstamos veikos gavėjus kur kas lengviau negu iki šiol. Būtina užtikrinti operatyvinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, taip pat tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių per Europolą. Dabartiniai prioritetai, operatyviniai Europolo prioritetai apima nelegalią migraciją, priekybą žmonėmis, prekių padirbinėjimą, akcizo sukčiavimą, akcizo šitie sintetinius narkotikus, kokainą, heroiną, kibernetinius nusikaltimus, šunamosius ginklus ir organizuotus nusikaltimumus susijusius su neklamu tirtu. Apie vienas milijardas bus skirta šiai kovai iki 2020 metų. Aš paminėjau šaunamųjų ginklų e, nelegalią priekybą ir čia mes galime prisiminti kaip įrodymą praėjusios savaitės e, liūdnus įvykius. Neteisėt, e, kovos su neteisėta priekyba šanumaisiais ginklais direktyva buvo patvirtinta prieš keletą metų. Reikėtų sustiprinti mm, kontrolę tam tikrų šaunamųjų ginklų ir ypač tam tikrų kategorijų šaunamųjų ginklų. Prevencija turėtų būti labai svarbus veiksnys kovojant su organizuotu nusikalstumu. Komisija aktyviai įtraukia trečiasias šalis ir atitinkamas tarptautinės organizacijas. Pavyzdžiui, mes turime darbo tvarkę su JAV kovoje su kibernetiniais nusikaltimais ir vaikų seksualiniu išnaudojimu. Su rytų partneriais turime sudarę sutarimus dėl kovos su korupcija. Kova su internetiniais nusikaltimais yra labai svarbus prioritetas, kalbant apie vidaus saugumo strategiją, nes šie nusikaltimai turi poveikį mūsų visuomeniai. Tai veikia mūsų ekonomika, tai veikia pagrindinės teisės, kai darbuotojų ar vartotojų asmens duomenys yra vagiami ir kai prarandama nusavybė. Europos Sąjunga, kuri sukūrė Europos Sąjungos kimertinių nusikaltimų centrą Europolo ir priemė atitinkamą direktyvą, kurią turėtų gyventi valstybės narės iki šių metų rugsėjo mėnesį. Aš raginu parlamentą užtikrinti, kad direktyvos projektas dėl informacijos saugumo tinklų, kuri vis dar yra svarstoma, ir taip pat nuostatos dėl pranešimų apie įvykius susijusius su kibernetiniais nusikaltimais būtų sustiprinti taip, kaip tai siūlo Europos komisija. Kriminaliniai tyrimai dėl kibernetinių nusikaltimų turi vykdyti sparčiai. Privačios įmonės to imasi įvairiose jurisdikcijose ir ilvose vietose. Europos komisija pasirengusi dirbti su valstybėmis narėmis, siekdama užtikrinti, kad dabartiniai teisės aktai dėl kibernetinių išpolių, dėl sukčiavimo finansinėje srityje ir dėl vaikų e, seksualinio išnaudojimo, kad šie teisės aktai būtų greitai ir tinkamai įgyvendinti. Būtina stiprinti e, bendradarbiavimą kovojant su internetiniais nusikaltimais. Šis bendradarbiavimas taip pat prasidėjo siekiant pašalinti nelegalų turinį iš interneto ir užkirsti kelią teroristų propagandai ir radikalizacijai. Parlamento specialus komitetas organizuotam nusikalstamumui, korupcijai ir pinigų plovimui ankstesnėje e, kadencijoje jau buvo įkurtas ir sėkmingai dirbo. Aš tikiu produktyvių bendradarbiavimų su Europos parlamentu ateinančiais mėnesiais ir metais. Ačiū. Ačiū, gerbiamas komisijos nari. Dabar pereisime prie frakcijų. Žodis Pone Holmeier, prašau. Labas vakaras, gerbdami komisijos ir tarybos atstovai. Ponas ir ponai, kova su organizuotų nusikalstamumu vertinama kritiškai, prastai Europos Sąjungoje. Organizuoti nusikalteliai sugeba veikti dideliais tinklais, moderniai, pritaikydami pažangius metodus. Į tai mes turime atsižvelgti, turime dėti pastangas, susikauti su organizuotu nusikalstamumu įvairiomis formomis ir e, įvairiomis struktūromis. Nusikalstamumo rūšių galima išskirti daug. Seksualiniai nusikaltimai, vaikų išnaudojimas, e, toks nusikalstamumas tiesiog e, sprokte sprogo ir paplito internete. Mes pageidavome patvirtinti įvairių priemonių, tačiau nepavyko to padaryti ir parlamente kai kas jas įvertino neigiamai. Esama ir kitų kibernetinio nusikalstamumo rūšių. Ir toks nusikalstamumas tik tai prisideda prie ankstesnių nusikalstamų veikų. Turime matyti visą bendrą vaizdą ir labai atidžiai apsvarstyti, kokią strategiją pritaikysime. Pone Gulmer, ar jūs primsite mėlyną kortelę? 30 sekundžių, prašau. nagyon szépen köszönöm a lehetőséget a felszólaláshoz. Dėkuoju šią galimybę pasisakyti. Aš norėjau poniai Holmeriai padėti, jinai kalbėjo apie įvairius dalykus, apie nusibalstamumą. Norėjau paklausyti tokio dalyko, ką Jūs galvojate apie korupcijos organizuotas formas kai tai patenka į vyriausybės lygį, valstybių narių vyriausybės lygį. Um, lieber Kollege, Korruption ist, ist ein Bestandteil der Krake der organisierten. Mėly kolegos, be jokios abejonės, korupcija yra organizuoto nusikalstamumo dalis. Politikams tenka prievolė išnaikinti šį blogį ir aišku patiems neįsivelti į korupciją. be jokių kalbų reikia dėti visas pastangas, pritaikyti visas priemonės, siekiant korupciją sumažinti ir išnaikinti. Ačiū toliau socialdemokratų vardu, ponė Kiničiai. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisijai ir tarybos atstoviai. Visų pirma, Italijos vardu noriu pasidžiaugti likščiol vykdytų darbų, nors naujai komisijai perimant darbą, tas, ta veikla šiek tiek staptelėjo. E, priimta svarbių teisės aktų, pavyzdžiui, dėl Eurojusto, bet mums reikia ir kitų teisės aktų dėl e, sunkaus nusikalstamumo, dėl mafijos mm, nusikalstamos veikos, taip pat dėl smulkesnių nusikaltimų. 2008 buvo priimta pagrindinė direktyva dėl kovos su organizuotų nusikalstamumu. Dviejus metus užtruko jos įsibėgėjimas. Dabar mums jau reikia mm, naujų teisės aktų, naujų ambicingesnių teisės aktų, pavyzdžiui, dėl pajamų gautų iš nusikalstamos veikos konfiskavimo šios kadencijos metu turime pasistengti atlikti savo vaidmenį ir susikauti su įvairiomis nusikalstamumo formomis. Tai turi būti vienas iš parlamento prioritetų. Ponas Vojčiachovskė, AKR e vardu. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Gan keista ir dirbtina kalbėti vieną vertus apie korupciją ir įtraukti ją į kitų nusikaltimų rūšis. Korupcija yra unikalus dalykas tai e, galios pozicijas užimančių asmenų požymis. Kai kalbame apie korupciją ES, pažvelkime į savo institucijas. Pažvelkime, kuo jos serga ir ką mes tuo klausimu esame atlikę valstybės narise. Mums trūksta skaidrumo. Tik skaidrumas gali užkirsti kelią korupcijai. Lenkijoje nuolat susiduriu su kliūtėmis, bandydamas išsiaiškinti, kas gauna lėšas iš ES. Pavyzdžiui, bandžiau išsiaiškinti, kur nukeliavo lėšos skirtos kovoti su E. coli bakterija. Ir tokią informaciją man gauti užkirto kelią ES teisės aktai. Kalbėtojas nutrauktas, dabar ponia Vikström Aldė vardu. Pirmininkė, prieš metus patvirtiname specialiąją ataskaitą dėl kovos su organizuotų nusikalstumumu. Ten buvo rekomendacijų. Pavyzdžiui, dėl Europos prokuratūros, dėl Frontexo stiprinimo, dėl aukų teisių ir pareigų, dėl apsaugos sistemų. Dabar kreipiuosi į komisiją ir tarybą. Noriu paklausti, ar toli pasistumėjote įgyvendinami tas rekomendacijas? Pagal Lisabono sutartį mums sudarytos sąlygos siekti geresnio bendradarbiavimo tarp policijos ir kitų valdžios instancijų. Nuo organizuoto nusikalstamumo turi gintis visa Europa. Tam reikia pastelti Eurojustą ir Europolą, tačiau tai turi būti daroma organizuotai. Įtraukiant visas instancijas. Taip pat turime teisiškai saugoti nepilnamečius. Turime visomis priemonės stiprinti savo piliečių apsaugą. Aišku, nepamirškime proporcingumo principo. Prisiminkime, kas įvyko praeitą savaitę Prancūzijoje, tai gauna naujo aktualumo. Tai turėtų tapti mūsų prioritetu. GUE ir NGL vardu ponė Penijas. Štai kalbame apie korupciją, bet ne politinę korupciją. Tai sukelia mano susidomėjimą panašu, kad mes nenorime kalbėti apie politinę korupciją. Mano valstybės piliečiai korupciją vertina labai e, rimtai. Jos mastai tai maždaug 40 milijardų dolerių per metus. O politinė korupcija tai ir lėšų nutekinimas, ir įvairių, įvairūs būdai plauti pinigus, fiskalinės nusikalstamos e, veikos daugia nacionalinių kompanijų dalyvavimas, kurios pasisavina milijonus iš valstybių. Ponu Junkeriui tai turėtų būti puikiai žinoma. Prisiminkime, kad mano partijos 14 narių pasirašė tam tikrą pareiškimą tuo klausimu žaliųjų vardu ponas Javor. Ačiū. Su korupcija reikėtų kovoti veiksmingai. Ir būtent dėl to mes e, gruodžio mėnesio taryboje e, skiriame dėmesio šiam klausimui. Mums būtina parengti strategiją, globalę strategiją, kovai su, su strategija Kad galėtum suderinti skirtingus reglamentus, teisės aktus, mums būtina įtraukti visas institucijas į kovą ir įkurti Europos prokuratūrą, kuri galėtų kontroliuoti mūsų pastangas. Jeigu nesimsime iniciatyvos, Europa susilpnės. Ir sanglodos fondo e, lėšos nusės oligarchų kišenėse ir investuotojai atsuks mums nugarą. Žmonės praras pasitikėjimą Europą, jeigu nebus galima pasinaudoti sanglotos fondais, būtina atkurti pasitikėjimą Europai. Dabar ponė Ferrara, FDD vardu. Sono lieta e anche un po' orgogliosa. Ačiū pirmininkė. Džiugiuosi ir didžiuosi tuo, kad uh, E, galų gale iniciatyvų, e, iniciatyva e, kovoti su organizuotų nusikalstamu susilaukė institucijų dėmesio, penkių žvaigždučių judėjimo vardu, kitų kolegų pastangų vardu, kitų kolegų iš Italijos pastangų vardu Mafija ir korupcija tai vežys, kuris greuna mūsų ekonomiką, socialinę struktūrą visoje Europoje. Niekas negali tinkamai įvertinti masto. Tad uh, iš to ir uh, kilo klausimas pareiškimas 13 e, e, metais e, Krim komitetas parengė pranešimą, dabar norime, kad tas darbas būtų atnaujintas, Libė komitetas paprašė įgaliojimo užsiimti nusikasamumo situaciją. Pamenate, jog taip pat yra klausimas dėl ryšių su mafijos organizacijom, tai laikoma nusikal, nusikaltimu ir kitų priemonių, kaip pavyzdžiui konfiskavimas, siekiant užtikrinti, kad būtų sulaikyta organizuoto nusikalstamumo atstovai taryba iš tiesų ėmėsi to darbo kovoti su organizuotu nusikalstamumu, tačiau pirmininkavusi Italija nieko nepadarė, kad stebėtų, kaip yra gyvenama tai, kas buvo numatyta Krim komiteto uh, pranešime. Tad iš tiesų e, kova su mafija nėra prioritetas netgi mintise. Ponas Santur. Pirmininkė, kolegos, kalbant apie kovą su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija ir privatus ir e, viešasis e, sektorius turi užsimti to klausimu, kaip numatyta ES teisės aktuose, bet klausimas yra toks, ar tie teisės aktai bus įgyventi be išimčių. Norėčiau priminti apie Siemens skandalą Graikijoje. Tūkstančiai milijan, milijan, milijonai nusėdo Graikijos politiko kišenėse. Iš tiesų, tai, kas įvyko, baisu ir ponas Krišnoferakos Graikija buvo atsakingas už visą šitą klausimą. Laisvėje Buvo išduoti e, trys Europos arešto orderiai dėl šio nusikaltimo, bet Vokietija neišdavė nei vieno e, asmens, nes gynė Vokietijos interesus. E, trys stambios Graikijos partijos buvo susijusios su Siemens klausimu. Tos partijos gavo didžiulį finansavimą, didžiulių lėšų. Tai iš tiesų teisės aktai yra, tačiau klausimas toks, ar jų laikomasi. Ačiū, ponė Makovėjai, pusantros minutės. Ačiū. ES vidaus saugumo kyla grėsmė iš organizuoto nusikalstamumo pusės, korupcijos, terorizmo, pinigų plovimo pusės. Žinome, kad terorizmas visuomet finansuojamas yra per organizuotas nusikalstamos grupuotės milijonai eurų yra prarandami būtent dėl šitų nusikaltimų ir dėl to, kad e, e, parmini pinigai nekonfiskuojami, jais pasinaudojant kuriami nauji organizuoto nusikalstamumo tinklai. Tai kaip tik tai todėl labai svarbu kovoti su būtent tokiu nusikosamu, norėčiau priminti direktyvą, na, skirtą konfiskavimui, išplėsiniam konfiskavimui, konfiskavimui iš trečiųjų šalių. Šitos e, direktyvos taikymas kiekvienoje valstybėje narėje yra būtinas e, ir tai reikia daryti vienodai, kad būtų galima vykdyti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Kartu norėčiau paraginti komisiją parengti studiją, kurią yra pažadėjusi dėl pelno iš nusikalstamos veikos. Manau, kad e, civilinėse bylose konfiskavimas labai naudingas yra. Jeigu turtas nekonfiskuojamas, tai tuomet bet koks tyrimas yra beprasmiškas. Ačiū, ponė. Ponas Vaidenholzer, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, organizuotas nusikostamumas ir korupcija kenkia mūsų ateičiai, kenkia socialiniai sanglodai mūsų šalise ir visų pirma valstybės narės turi kovoti su šito reiškiniu. Tačiau ES taip pat yra teisės laisvę saugumo erdvėje ir aišku padėtis valstybėse narėse veikia mus visus. Pavyzdžiui, organizuotas nusikastamumas labai dažnai yra tarp valstybinis. Europa turi vaidinti labai svarbu vaidmenį kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Visi turime reikalavimų, kad būtų laikomas teisės ir teisingumo e, principų ten, kur gyvename. Ir e, Turi būti kovojama su tokiu nusikalstamu, taip pat su pinigų planu valstybės narės e, anksčiau dėjo pastangos siekdamos užtikrinti, kad uh, užtikrinti savo ekonominę veiklą ir iš tiesų ne, nesirūpino mokesčių vengimu, kaip tik tai todėl atsirado palanki e, dirba nusikalstamai e, veiklai ir tikiuosi, kad netrukus e, balsuosime taip, kad bus imtasi reikiamų žingsnių, kad būtų aktyviai kovojama su organizuotu nusikalstamu. Žinoma, visuomet turime užtikrinti, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Kitaip mūsų visuomenė negalės žengti ateitį. Ačiū. Toliau Tomašė Švenamute. Ačiū. Organizuotas nusikastamumas, didėjanti grėsmė valstybėm narėm, e, nes tai žlugdo e, tvarką, finansinį stabilumą svarbu užtikrinti, kad organizuotos nusikalstamos grupuotės negautų finansavimo, ginklo personalo ir pastarojo meto įvykiai Prancūzijoje parodė, kaip svarbu su tai e, kovoti. E, iš tiesų mane nuliūdino e, tai, kai, kai sužinojau, kad per Kroatiją iš Bosnijos Horsegovinos pateko kulkos į, į Prancūziją, kurios buvo rastos nusikaltimo vietoje. Saugumo bedarbiavimas tarp valstybių narių turi būti stiprinamas ir tikiuosi, kad tai bus padaryta įmantis konkrečių veiksmų vietoje o ne per daugiau biurokratizmo, ne per bereikalingas bendras institucijas, nes tai nepadidins mūsų piliečių saugumo, nesumažins jiems grėsmių. E, Ponas Chrysogonas, vieną minutę. Καταπολέμηση της διαφθοράς. Europos parlamentas kovoje su korupcija iš tiesų nieko nepasiekė, nes nėra politinės valios. Jeigu norime kovoti su korupcija, mes turime kovoti ir su korupcijos pasiekmėmis praeitįje. Daugybė valstybių narių įgrimzdo į skolas dėl korumpuotos politikos, kuri leido didžiuliams tarpvalstybinėms įmonėms – dirbti korumpuotų būdų, gaunant korumpuotas pajamas. Tokia situacija ir sukėlė valstybės įsiskolinimą, kurios jau neįmanoma sukontroliuoti. Piliečiai negali sumokėti už valstybės įsiskolinimą, taikant griežtą taukimą. E, Europos Sąjunga turi prisimti atsakomybę už visą tai ir reikėtų surenkti ir parengti tinkamas e, priemonės kovai su valstybės įskolinimu. Ačiū, ponas Eriksonas. Ačiū, pirmininkė. Pastarosiomis savaitėmis daug kalbėjom apie terorizmą. Ir pagarbos nebuvimą grėsmės demokratijai, tačiau yra nauja grėsmė, kurią daugelis jaučia Tai yra, kad mes prarandame pasitikėjimą kitai žmonėmis, mes prarandame pasitikėjimą mūsų bendruomenėmis, mūsų visuomenę. Mes turime suteikti prioritetus svarbiausiams klausimams, o to šiandien dėja nėra. Komisija turėtų pateikti kovos su korupcija strategiją Ir ten labai aiškiai nurodyti, ką reikia padaryti ir kas netinkamai veikia. Taip pat Europos parlamentas turėtų turėti e, stipresnį balsą institucijose. Ačiū. Kitas kalbėtojas yra ponas Korau. Vienai minutė, prašau. Ačiū, pirmininkė. Giovanni Falconi teisėjas iš Sicilijos sakė, sekite pinigų srautus ir aptiksite mafiją. Tai galėtų būti išėties taškas. Mafija yra globalizuotas reiškinys. Mes nekalbame apie kažką abstraktaus. Kalbame apie organizuoto nusikalstamumo sindikatą. Aš esu iš Sicilijos, prisimenu, kai buvo mažas berniukas, žmonės buvo linkę galvoti, kad Šis reiškinys, e, jį galima aptikti Palerme ar kitose Sicilijos miestuose, tačiau viso Europoje veikia mafija tiek Paryžioje, tiek Berlyne, tiek Londone. Būtina struktūruotų ir nuoseklių būdų kovoti su mafija ir aš kreipiuosi į komisiją ir į tarybą, kad juos užtikrintų, kad tai vyktų. Toliau ponas Fernand. Ačiū, pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš netaip pat suprantu nusigalsumą kaip komisija ir taryba. Tragiški įvykiai, kurie įvyko Prancūzijoje, negali būti atskiriami nuo organizuoto nusikalstamumo. Daugelis e, nusikalstamų grupuočių yra e, finansuojamos Kai mes kalbame apie radikalų islamizmą ir teror, terorizmą, tai, tai jau yra susijęs su didžiuliu nusikalstamumu. Ir tai, tai matome iš tų tragiškų įvykių. Kai kalbama apie e, vakarykščius nusikaltėlius, reikia galvoti, kad ateityje jie taps teroristais. Šengeno sutartis ir priemonės prieš Siriją ir Libiją mums rodo, kad netinkamai yra kovojama su organizuotų nusikalstamų Europos Sąjungoje. Toliau ponas Malinov. Gerbimi kolegos, mes visi žinome, kaip korupcija ir organizuotas nusikalstamumas, kokią didžiulę žalą daro Europos ekonomikai ir piliečiams. Tačiau yra dar svarbesnis dalykas, kurio nemanoma išmatuoti, tai yra pasitikėjimas. Korupcijos suvokimas ir organizuoto nusikalstamumo e, suvokimas žlugdo pasitikėjimą institucijomis ir demokratija nepaprastai smarkiai priklauso nuo pasitikėjimo. Organizuotas nusikalstumas ir korupcija turi kitą aspektą, tai yra kova už demokratijos kokybę ir demokratijos ateitį Europoje. Mes turime uh, kovoti šį mūšį ir jį laimėti Europijo, Europos lygių, į, įtraukiant visas Europos institucijas. Ir aš čia, čia nekalbu vien apie Europos prokuratūrą, kuri, apie kurią jau seniai kalbama. Aš kalbu ir apie Europos saugumo tarnybą, apie Europos finansinės žvalgybos tarnybą. Tai leistų ne tik atkurti pasitikėjimą, bet taip pat ir su, užtikrins tam tikrą saugumo uh, jausmą. Būdamas e, iš Bulgarijos, aš turiu pripažinti, kad Bulgarija yra traptų šalių, kuriuose yra aukščiausias korupcijos indeksas ir labai mažas pasitikėjimas teismais. Dėl to aš labai e, norėčiau ir linkiu savo vyriausybei, kad būtų e, pasiekta sėkmės reformuojant teismus. Ponas Lopės Agija, ar dvi minutės. Ačiū pirminkė. Gerbiamas komisijos nariai, jau kuris laikas Europos parlamentas suvokia didžiulę būtinybę veiksmingai kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija, taip pat neteisėtomis lėšomis, pinigų plovimu ir korupcija. Dabar mes jau esame veiksmų etape ir mes judame į priekį, reikia užtikrinti, kad tie planai būtų konkretus, būtų tinkamos teisėkuros iniciatyvos, kad būtų galima standartizuotą apibriežti, priimti, kas yra tas organizuotas nusikalstamumas. Egzistuoja įvairius būdai, kaip reikėtų kovoti su piratavimu, su padirbinėjimu, tačiau svarbiausia yra tai, kad mes judėtume į priekį, užtikrindami ES finansinius interesus, apsaugodami tuos interesus. Ir dėl tos priežasties būtina kovoti su visais tarpvalstybiniais nusikaltimais kova su lėšų plovimu reikalauja tokios sistemos, kuri leistų iš karto nustatyti bet kokius pinigų plovimo šaltinius, pinigų e, perdavimo, persintimo e, kelius ir būtina e, užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių institucijų kovoje su uh, finansiniais nusikaltimais ir pinigų plovimu. Galiausiai korupcija, pinigų plovimas, organizuotas nusikaltimas kelia grėsmę visų pirma ES institucijų patikimumui. Ir tas tikėjimas, kurį žmonės turi institucijomis, nėra vien ekonominis klausimas, tai susiję ir su demokratija. Sukčiavimas turi būti persekiojamas baudžiamąją tvarką mums reikia skirti reikiamas išlaikas ne vien ekonomikos augimui ir darbo vietų kūvimui, bet kovai su šia rykšte, kuri kelia grėsmę demokratijai. Nepam, nematau pono Ropės, dabar pone Klūn, vienai mintai prašau. Ačiū pirmininkė už šią galimybę kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą. Ką dabar galėtume iš karto nuveikti, ogi PNR direktyvą, jos prieimimą paspartinti. Apie ją daug kalbėta ir sutinku su kolegomis. Jie teigia, kad galvojant apie praeitos savaitės tragediją Paryžiuje, reikia pripažinti, kad ją finansavo irgi organizuotas nusikalstamumas. Turime veikti kartu, turime keistis informaciją ir padėti vieni kitiems mūsų valstybių lygmenių. Sparčiau priimkime tą direktyvą. Ji labai svarbi mūsų saugumo tarnyboms, kurios bando kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Organizuotas nusikalstamumas tai grėsmė visuomeniai, tai ir narkotikai, ir ginklai, ir priekyba žmonėmis. Tai pats sunkiausias nusikaltimas Būtent su juo turėtume ES kovoti, nes mes kelbėme, kad mūsų vertybės tai individuo apsauga. Kalbėkime apie vaikus, apie kibernetinius e, ir seksualinius nusikaltimus vykdomus prieš vaikus internete. Tai siaubingi nusikaltimai interneto įmonės turi prisimti atsakomybę ir sulaukti sankcijų dėl to. Gomeš, EPP vardu vieną minutę. Devinerius metus vyko bylos tyrimas įtariant e, korupciją e, povandeninių laivų pirkimo byloje. Ir byla buvo nutraukta Portugalai e, pareiškė, kad Vokietija nebendradarbiavo, neatsintė įrodymų. Kas buvo padaryta Graikijos atžvilgių tokioje pačioje byloje? Vienoje byloje kaltieji nuteisti, kitoje ne. Kodėl byloje, kurioje figuruoja Vokietija, nėra nuteistųjų? Tai nepateisinama. Komisija turi įsikišti, nes kitaip nusikalteliai ir toliau naudosis vidaus rinkos teisėmis ir išsisuks nenubausti, ko laukia komisija. Kodėl nesustabdo valstybių narių, kurios pardavinėja vadinamasias auksinės vizas organizuoto nusikalstamumo atstovams? Pirmininkė, viršėtė savo kalbėjimo laiką, dabar žodis ponui Maragal. Ačiū pirmininkė. Gavome e, informacijos, e, mums žinoma ta informacija, kad e, mums nesiseka kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Turime pasirinkti, ar kovosime su pasiekmėmis, ar su šaknimis. Reikia galų gale tinkamai gyvendinti jau priimtus teisės aktus. Be to, yra teisėkuros vakumas. Jo šitie pasiūlymai neužpildo. Organizuotas nusikalstamumas ir korupcija. Tai pasaulio finansinės sistemos pagimdytos pabaisos. Tas procesas prasidėjo prieš 30 metų. Šitų e, pasiekmių. Niekas nenori pripažinti, tačiau e, tos būtybės išaugo per 30 metų į tikrus monstrus. Kalbėtojas nutrauktas ir dabar e, spontaniškos diskusijos. Penki asmenys kalbės pagal frakcijas. Pradėsime nuo pono Polčiuk. Vieną minutę. Děkuji, paní vicepředsedkyně. Já... Ačiū pirmininkė. Paminėsiu svarbių aplinkybių. Nusikalstamumas tai grėsmė mūsų saugumui. Todėl privalome kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Europoje suskaičiuojama maždaug 3000 tokių grupuočių. Dėl to mūsų darbas, kovojant su jomis, nepaprastai sudėtingas. Aš dabar noriu kreipti dėmesį į piknaudžiavimą, į kurį kartais leidžiasi e, žvalgybos organizacijos prisidengdamos e, tuo lozungu, kad kovoja su organizuotų nusikalstamumu kai kuriuose valstybės narėse. Turime rasti pusiausvyrą, nepaukoti piliečių asmeninių teisių Tai turėtų būti įtvirtinta komisijos darbose. Organizuotas nusikalstumumas, korupcija, jiems negalioja sienos, nei politinės spalvos. Tos blogybės tarpsta dėl visuomenės silpnumo. Mes turime kovoti pasitelkdami teisėkuros ir teismų sistemas ir apsaugoti Europos piliečius. Noriu išreikšti pagarbą tiems profesionalams, kurie stengiasi, kad teisingumas ES funkcionuotų. Nes kitaip korupcija ir organizuotas nusikalstamumas apimtų visą ES. Norėtume, kad mūsų politika būtų veiksmingesnė. Norėtume, kad piliečiai pasitikėtų teismų sistema niekas neturėtų išsisukti nuo teisingumo. O korupcija ES turi nelikti vietos. Mes, šis parlamentas, turime už tai kovoti. Viena iš išlikščiausių organizuoto nusikalstumo formų yra prekyba žmonėmis. Žmonių pirkimas, pardavimas tarsi bulvių maišo. Tai labiausiai šokiruoja. Dauguma tų žmonių yra europiečiai, Europos piliečiai. Sunku tiksliai pasakyti, koks jų skaičius. Aukos verčiamos padaryti e, nusikaltimus ir už tai yra baudžiamos, jos netraktuojamos kaip aukos, nesulaukia teisingumo. Gerai, kad priimta kovos su žmonių prekyba direktyva. E, gerai, kad paskirtas koordinatorius, tam tikras konkretus postas, bet ne viskas padaryta. E, skirtingų valstybių policijos darbas, Interpolas, Europolas, tai svarbiausi ramšiai. Bet to nepakanka. Turime mm, šviesti žmonės, kad pastebėtų požymius ir praneštų apie šitą nusikalstamumo rūšį, nes jinai labai sudėtinga ir paplitusi tarptautiniu mastu. Man. Gracias. En primer lugar, quería destacar que. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, neįprasta, kad tie, kas daugiausiai kalba apie korupciją, tai Partido Popular partijos atstovai Europos parlamente Ispanijoje yra bylos susijusios su, su korupcija, tai susijęs su 500 asmenų ir daugumą atveju tai susijęs su partida populiar, bet ir socialistų partija neatsilieka. Neįprasta yra tai, kad e, Europa nusisuka mm, ir užmerkia akis prieš tai, kaip vykdoma korupcija. Ispaniją būtent tų asmenų, kurie priklauso partijoms, kurios kaip tik tai čia atstovamos. Pavyzdžiui, pane Kanėtė priklauso būtent um, tokiai partijai. Baigiant spontaniškus pasisakymus, ponas Valy, prašau, vieną minutę signora presidente allora ringrazio per essere qui il commissario avramopoulos. ačiū pirmininke norėčiau padėkoti komisijos nariai ir ministrei už tai kad yra čia turbūt dauguma kolegų pritars kad visi norime tokių standartų europoje pažvelgtumėm kas vyksta italijoje Tai būtų atvejas su greitaisiais e, traukiniais, su to susijusia mafija, buvo ir kitų pavyzdžių. E, girdėjome, kad e, darbas tuo klausimu buvo vykdomas taip, kad nebuvo taikomi kovai su mafija skirti teisės aktai skirtingai negu negu kitur, nebuvo laikomas standartinės įprasinės e, tvarkos ir turime užtikrinti, kad mes e, neprisidėtumėm prie organizuoto nusikalstamumo. Dabar vėl suteiksiu žodį komisijos atstovui ponui Avramopolas. Galiausiai visi sutarėme, kad organizuotas nusikalstamumas kenkia ne tik tai mūsų ekonomikai, bet uh, ir e, mūsų vizijai, saugumui. Nėra abejonės, kad ši grėsmė didėja ir turime išnaudoti visas galimybės siekiant kovoti. Europa neturi likti nuo šalyje. Šiol patvirtina, konkre... patvirtinta konkreti politika, įsteigtos institucijos, kaip pavyzdžiui Europolas, kovos su priekyba narkotikais agentūra paskirtas koordinatorius yra, yra sukurtas e, Europos kibernetinių nusikaltimų e, centras, e, turime kovos su kibernetiniais nusikaltimais direktyvą, iki šių metų rugsėjo valstybės narės turėjo gyventi. Komisija taip pat nusprendė įtraukti ir trečiasias šalis ir atitinkamas tarptinės institucijas, pačioje pradžioje minėjau kad vykdomas glūdus bendradarbiavimas su JAV pat skatiname bendradarbiavimą tarp valstybių narių Europos lygmenių organizuotas nusikalstamumas apibrėžiamas e, pagal 8 metų pagrindų sprendimą. E, jo numeris 841, skirtas kovai su organizuotu nusikalstamu, ši priemonė kriminalizuoja veiką susijusią su dalyvavimu uh, nusikalstamų grupuočių veikloje. Tačiau tokios grupuotės kaip mafija, kaip nekarta buvo minėta mūsų diskusijų metu, yra reglamentuojamas e, bendrų nuostatų, e, numatytų teisės aktuose skirtose organizuotam nusikalstamumui. Kaip sakiau anksčiau, šis metais komisija ketina peržiūrėti pagrindų sprendimą. Ir pabaigai norėčiau pažymėti, kas mus čia vienyje. Čia ir visoje Europoje tai mūsų ryštas, pasirežimas veiksmingai kovoti su organizuotų nusikalstamumu visose jo etapuose, siekiant sukurti saugią Europą siekiant sukurti saugesnę aplinką piliečiams ir verslui. Dėkui. Komisarė, la parole revient pour conclure au Conseil, Madame Kalnina Lukačevika. Ačiū gerbiamas komisijos nariai, dabar diskusijas baigs ponia Kalnyje Lukaševa, prašau. Members, uh... Pirmininkė, gerbėmiai, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už uh, šias uh, svarbės diskusijas, skirtas priemonėms kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už sutiktą galimybę kalbėti šio labai svarbiu klausimu. Baigdama e, norėčiau atsakyti į gerbiamos parlamento narės Vikstriom klausimą. Norėčiau pabrėžti, kad organizuotas nusikaltamumas ir korupcija reikalauja to, kad ES imtųsi kompleksiškų samių veiksmų Europos politikos ciklas mums suteikė gerą metodologiją, kad tai darytumėm koordinuotai, geriausiai panaudodami savo išteklių. Tikime, kad nauja vidaus saugumo strategija bus dar vienas žingsnis plėtojant sąjungą, kur yra e, ginamos mūsų piliečių teisės ir laisvės. Mes ir toliau turime siekti stiprinti šią e, sistemą, numatant e, kompleksinį atsaką iššakiams, kurios kelia organizuotas nusikastamumas ir korupcija. Taryba ir toliau yra tvirtai pasiryžusi konstruktyviai dirbti, siekiant patvirtinti ir veiksmingai įgyvendinti konkrečias e, priemonės šio klausimu. Gerbėmieji, labai Jums ačiū už šitas diskusijas. Merci, madame, le débat. Ačiū pirmininkė. Diskusijos baigtos, perinant prieš kito klausimo, turiu pasakyti, kad iš e FDT grupės, iš pono Marko Zulo Kaip imko komiteto nario gavau laišką. Ar turėtumėt pastabų dėl naujos